pareigas ir, e, na, man garbė, kad a, e, aš esu pirmoji komisarė, kuri štai čia stovi prieš jūs, jums e, užėmus šią naują postą. Ačiū komisijos nariai už šios komplimentus. Ir sveikinimą, man užėmus naująjį postą. Dėkoju visiems, kurie mane pasveikino. Tikiuosi, kad Europos Sąjunga taps Nojaus arka, solidarumo bendryje, kurioje visi galės draugę naudotis teikiamoms gerybėmis. Mes turime kelias rezoliucijų, kelius rezoliucijų mm, projektus, jų yra šeši ir balsuo, balsuosime dėl jų rytoj. Paskutinis darbo atvarkės punktas. Sveikinu visus, kurie dar turi kantrybės čia likti ir dalyvauti diskusijoje. Mes turime klausimą žodžiu, žodinį klausimą skirtą komisijai, susijusi su teisėjų mokymu. Pirmiausia, norėčiau pono Beringer paprašyti pristatyti temą. Grazie, signor Presidente. Signora... Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisijos narė. Šis žodinis klausimas yra parlamento teksto projektas siekiant išsiaiškinti su e, komisija esminius Stokholmo programos veiksmų plano aspektus susijusius su teisinės, e, tam tikros teisinės e, kultūros Europoje įgyvendinimu. Kalbant apie komisijos parengtą, komisijos e, ketinome parengti komunikatą dėl teisėjų mokymo bandomųjų projektų, norėtume pasiaiškinti keletą dalykų. Pirmiausia, e, konsultavimosi procesas turėtų prasidėti kiek manoma anksčiau, ypač pradinėje fazėje, kalbant apie bandomųjų projektų įgyvendinimą ir jų rengimą pirmiausia, yra labai svarbu bendradarbiauti, kad uh, nebūtume įtraukti į šį procesą tik tuo met, kada šie projektai jau tampa labai aiškus ir gerai suform... ir e, visokiojopai suformuluoti. Taip pat mes e, manytume, kad nacionaliniai, tai nacionalinių valstybių teisėjai, advokatai, įvairūs teisininkai įgytų esminę galę Europoje, kadangi Europoje jie taiko ir nacionalinę teisę, nacionalinės teisės e, nuostatas. Jie e, ir reguliuoja kasdienį Europos piliečių gyvenimą ir tai prisideda prie europietiškos pilietybės koncepcijos įgyvendinimo. Jie turi e, rūpintis, kad tinkamai būtų gyvendinamos teisinės nuostatos tose jų e, e, jų valstybėse narėse ir taip pat, kad būtų tinkamai taikomos europinės taisyklės, kad būtų išspręstos problemos, kurios, e, su kuriomis e, mūsų piliečiai susiduria. Mes nesutinkame, kad bandomieji projektai vyktų Erasmus projektų dvasia kadangi Erasmus programos e, pagrindų pro, įgyvendinamos programos, jų skaičius yra pernelyg mažas ir jo neužtenka, e, kalbant apie teisininkų mokymą. Taip pat mes savo dokumente kalbame apie, apie supažindinamuosius teisės e, seminarus, kursus, į kuriuos atvyksta ne mokiniai, o e, solidus asmenys, e, aukštą išsilavinimą įgyjantys asmenys arba jau įgyja asmenys. Todėl reikia pasirūpinti, kad jie turėtų galimybę analizuoti naujuosius e, Europos teisės aspektus, e, teisės kultūr, teisinės kultūros aspektus. Mes esame sukūrę Europoje įvairiausius e, patirties mainų tinklus, kurie, kurių veikloje yra laikomasi specifinio požiūrio, specifinių e, koncepcijų. E, Ir mes turime kurti papildomas paskatas, tikras, realias paskatas e, teisininkams toliau plėtoti teisinę kultūrą visos Europos mastu. Taigi tokie kursai turi įgyti naujų elementų tai, kas iki šiol egzistavo, buvo nepakankamai e, sėkminga. Žinoma, visam tam reikia nu, mm, finansinių išteklių. Taip pat e, turiu abejonių dėl e, vieningos Europos centrinės institucijos. Mes kalbame apie, mes norėtume siekti žengti į apačią iš viršaus, o ne centralizuoti procesus. Todėl mes turime dėkti teisininkų tarpę europietišką dvasę, europietišką mentalitetą, kadangi be teisininkų mes ne, nesukursime tokios Europos, kokios, e, kokią siekiame turėti. Dėkoju. Kivételes pontos ságát is. Ačiū. Dėkoju ir kad laikėtės jums skirto laiko. Ačiū už temos pristatymą ir dabar norėčiau steigti žodį komisijos nariai, poniai Georgijevai, komisijos vardu padaryti taip pat savo indėlį šią temą. Dėkoju. Komisijos vardu noriu padėkoti ir už pateiktą klausimą. Tikrai džiaugiuosi galėdama vykdyti dialogą šiuo klausimu su parlamentu. Komisija tikrai stengiasi gerinti prieigą prie teisėjų mokymo, bet tai turi būti skirta ne tik prokuroram ir teisėjim, bet ir kitiem šios teisės ryties atstovam ir pareigūnam. Mes tikrai daug bendravome su įvairių organizacijų atstovais, žinome, kad svarbu jas atraukti. Ir be abejo labai svarbu yra ir pačios valstybės narės, todėl kad jos iš esmės yra atsakingos už teisėjų, prokurorų ir teismų darbuotojų mokymus ir parengimą. Dabar mes bandome įvertinti, kokiu ir kiek reikės finansų tam, kad galėtumėm įgyvendinti tokį teisėjų mokymą, tokias programas ir e, bus pateikti konkretus pasiūlymai dėl e, naujos finansinės perspektyvos. Na, o tuo tarpu turėtume geriau panaudoti dabar turimas priemonės jau ėmėmės tam tikrų veiksmų, kad užtikrintumėm, jog būtų labiau atsižvelgiama į teisėjų mokymus Europoje 2011 metų finansinėse programuose. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad pastarosius kelis metus metus mes skatinome suinteresuotas šalis teikti pasiūlymus dėl įvairiausių projektų, dalyvauti konkursuose, tačiau rezultatai tikrai nėra džiuginantis, nes gerų kokybiškų projektų ir pasiūlymų gavom tik kelis. Komisijai tenka tik apgailestauti, kad labai mažai teikiama projektų ir pasiūlymų dėl notarų apmokymų, dėl kitų teismo darbuotojų apmokymų. Komisijos tarnybos e, jau dabar rengia kai kuriuos naujus projektus ir pasiūlymus dėl e, teisę praktikuojančių pareigūnų mainų. Ir taip pat tikimės, kad šie pasiūlymai bus įtraukti ir būsimus finansinius pasiūlymus. Aišku, reikia daug informacijos, kad išsiaiškintumėm, kas yra bendra uh, E, tarp visų teisės rytie dirbančių, e, kokie yra bendri sąlyčio taškai ir ką konkrečiai galima jiems siūlyti. Taip pat labai svarbu kurti bendrą teisinę teismų kultūrą. Tam e, reikia stiprinti mūsų tinklus, taip pat rinkti palyginamąją informacija, daugiau informacijos taip pat reikia apie teisės įvairių sistemų palyginamumą ir apie tai mes vėliau kalbėsime savo veiksmų plane. Suinteresuotosios šalis ir dialogas su jomis parodė, kad reikia stiprinti teisėjų mokymus Europoje ir tikrai mes daug dėmesio skiriame jų užduotiem klausimam, tai yra bandom išsiaiškinti konkrečiau, kągi turime galvoje, kai kalbam apie teisėjų mokymą, taip pat ar turim tam tikrų priemonių, kurias padėtų įvertinti tokių mokymų poreikį, tokių mokymų kokybę. Taip pat keliamas klausimas, kaip galėtumėm keistis žiniomis, gerąją praktiką, kaip galėtumėm mokyti teisėjus ir teismų darbuotojus ne tik konkrečių žinių, bet ir platesnių žinių, pavyzdžiui, kitų kalbų mokymasis, tarp valstybinės bankininkystės tam tikri aspektai, nes tai irgi svarbu. Taip pat keliamas klausimas, kaip galime sukurti bendrą europinę sistemą ir mokymų sistemą, kuri koncentruotųsi į mūsų piliečių poreikius. Manome, kad svarbiausia visoje teisėjų mokymo sistemoje yra, kad jie galėtų tinkamai įvertinti, tinkamai interpretuoti bendrijos ES teisę. Tad, kaip matote, keliama labai daug klausimų ir į visus juos bus atsakyta komunikate, kurį komisija paskelbs 2011 metais. Tame komunikate bus taip pat kalbama ir apie galimybės finansuoti būsimą pasiūlymą ir tikrai galiu pažadėti, kad mes kelsime savo labai ambicingus tikslus. Tikrai, aišku, džiaugsimės bet kokią galimybę dar ir toliau padiskutuoti šiuo teisėjų mokymo klausimu ir tikrai tikimės, kad parlamentas dalyvaus dialogę aptariant šį klausimą. Dėkoju komisariai. Dabar politinių frakcijų vardu suteiksiu žodį kolegoms ir visų pirma žodis Tadeuš Zvivka, turite dvi minutės. Ačiū, pirmininkė komisarė. Abipusio pripažinimo principas yra ypatingai svarbus, jam reikia pasitikėjimo, abipusio pasitikėjimo teismų sistemomis kitose šalise. O tokį pasitikėjimą įgysime tik tai, jei pažinsime vieni kitus, suprasime vieni kitus, jei suprasime teismų sistemų kultūrą kitose šalise. Tačiau, aišku, taip pat tam reikia ir geros tvirtos politikos, reikia keistis praktiką, reikia keistis patirtimi, reikia organizuoti e, mokymosi vizitus, e, taip pat e, užmėgsti glaudesnius ryšius tarp teisėjų, teisininkų, advokatų ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tikrai labai svarbus vaidmuo tenka europiniam tinklam, kurie sukurti įvairiose teisminėse sistemose. Kalbant apie mokymus, teisėjų mokymus, teismų, e, teisminės sistemos stiprinimą, turime tvirtinti ir savo tinklus, bendradarbiavimo tinklus Ir manau, kad taip pat turėtumėm diskusijose nepamiršti ir mūsų piliečių, spręsti jų problemas, e, aptarti tokius klausimus kaip teisinių registrų sukūrimas bei elementarios problemos, kurios kyla nacionalinėse sistemose. Tikrai Europos parlamentą reikėtų įtraukti į bendrą procesą, kai bus rengiamas pasiūlymas dėl e, mokymų teismų darbuotojams bei teisėjams reikia parlamentai procesai traukti pagal sutarties 81-83 straipsnius. Taip pat reikėtų nepamiršti ir galimybės sukurti naujas institucijas, sukurti naujus tinklus ir konkrečiai aš kalbu apie Europos Teisės akademiją. Tikrai reikia gerinti, reikia keisti žiniomis apie Europos teisminę teisinę kultūrą, e, nes tai tikrai supaprastintų visų mūsų piliečių gyvenimą ir taip pat užtikrintų, kad mūsų bendroji rinka veiktų daug sklandžiau. Dėkuoju. Ačiū. Toliau kalbės ponė Geringerdė Ödenberg. Pusantros minutės. E, Ačiū pirmininkė. Jau antrą kadenciją dirbu Europos parlamento teisės reikalų komitete, tad žinau, koks svarbus yra klausimas, kurį dabar aptarinėjame. Europos teismų sistemos stiprinimas tikrai neįmanomas be gerai parengtų, kvalifikuotų teisininkų. Tikrai teisėjai ypatingai svarbu siekiant apsaugoti mūsų teisę, juk būtent nacionaliniai teisėjai gali kreiptis į Europos teisingumo teismą ir, ir klausti, kaip reikia traktuoti ir aiškinti Europos teisę ir išsiaiškinti, ar ji nebuvo pažeista nacionaliniu lygiu. Tad labai svarbu, kad visi teisėjai gerai išmanytų Europos teisę teisę, ES teisę. Deja, šiomis dienomis ne visuomet matome, kad taip ir yra. Labai dažnai kyla daug neaiškumų, daug klausimų. Aš tikrai pasisakau už teisėjų apmokymus, kvalifikacijos kelimą, už tai, kad būtų organizuojami uh, mokymai Europos Teisės akademijo arba būtų kuriamas tam tikras mokymų tinklas. Ir tikrai bet kokie kursai, tokie mokymai turi būti remiami ES finansų, turi būti finansuojami ir tai reikia įtraukti į būsimas diskusijas dėl biudžeto ateityje. Dėkoju, labai ačiū, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar žodis poniai Volis Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, komisarė. Mes tie keli žmonės, kurie likome čia salėje, esame iš Teisės reikalų komiteto ir mums visiems labai patinka Stokholmo programa. Tačiau tikrai nėra jokios prasmės mums sėdėti čia arba Bruselėje ir leisti naujus, te, naujus teisės aktus, jeigu mūsų teisėjai mūsų šalyse nežino nieko apie tuos teisės aktus, nežino, kaip juos interpretuoti ir suprasti. Na, o situacija šiuo metu, man atrodo, nėra labai jau gera. Mes labai daug reikalaujame iš savo nacionalinių teisėjų, jie turi žinoti savo nacionalinę teisę, taip pat europinę teisę, taip pat norime, kad jie žinotų užsienio teisę, visų 27 valstybių narių teisę, kad jie mokėtų daug kalbų, kad galėtų palyginti vairiausias teisinės sistemas. Norint visą tai sužinoti ir išmokti, tam reikia daug pinigų ir turbūt net kelių gyvenimų. Per vieną gyvenimą to neišmoksi. Ir tikrai bus neįmanoma to pasiekti. Mūsų teisėjams tikrai to nepavyks, tai tiesiog yra neįmanoma. Aišku, galime stengtis e, per įvairias mainų programas, tinklus, nuolat besitęsinti mokymasi, tačiau manau, kad turime dirbti visi kartu ir turime pažiūrėti į ateitį. Juk dabartiniai studentai, teisės studentai bus ateityje teisėjais. Ir būtent į juos turime koncentruotis ir turime užtikrinti, kad teisę studentai jau šiandien gautų tinkamą išsilavinimą, tokiu būdu ateitie turėsime gerus teisėjus. Ačiū. Pono Paškos nėra. A ne, yra ponas Paška, tai jam suteikėme žodį vieną minutę. Dėkoju. Pirmininkė, komisarė, kolegos. Gerai, geram teisingumo erdvės funkcionavimui labai svarbu yra teismo sprendimų pripažinimas, įvairiausių kultūrų, tradicijų pripažinimas, pagarba, taip pat savitarpio supratimas ir abipusė pagarba tarp teisėjų, piliečių ir teismų darbuotojų. Tad reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp pačių valstybių narių. Tačiau taip pat neturime pamiršti ir mūsų piliečių saugumo bei jų teisės į sąžiningą nepriklausomą teismą. Todėl labai svarbu sukurti, sudaryti geriausias sąlygas ir geriausią švietimą teisininkams Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga taip pat turi stengtis sukurti akredituotų e, profesinio mokymo institucijų tinklą, e, kuris apmokytų teisininkus, teiktų jam kursus apie e, palyginamąją Europos bei nacionalinę teisę. Turime stengtis kurti kiek galima geresnę teisminę teisinę kultūrą Europos Sąjungoje. Tai yra tikrai labai svarbus mūsų tikslas ir jo turime siekti, todėl kad jis turės tikrai didžiulių pasiekmių visiems mūsų piliečiams. Utos. Ačiū ponui Paškai. Mes leidome jums pasakyti iki galo. Mm, dabar, kaip matau, nėra pono Baldasarė. Jisai būtų galėjęs kalbėti kaip paskutinis kalbėtojas. Dabar vis dėlto aš dar suteikiu žodį poniai Cecilijai Vilkstriui. Tack, herr talman. Tack, fru kommissionär. Vår uppgift är att tillsammans bygga ett framtidens Ačiū. Mums yra kilęs uždavinys kurti ateities Europą, kuri būtų grindžiama bendromis vertybėmis, ir abipusio pasitikėjimo. Tačiau tokių vertybių mes negalime kurti tik tai rekomendacijų pagrindų, mes jas kurti galime tik tai skatindami tiesioginius kontaktus tarp žmonių. Labai svarbu, kad moteris ir vyrai E, gydami e, teisininko profesiją, turėtų galimybę keistis, e, keistis informaciją, patirtimi, ieškoti kontaktų. Tik taip yra išsiaiškinama, kokie yra vienų ir kitų teisinių sistemų ir tradicijų skirtumai ir panašumai. Mes turime stiprinti europiečių dialogą ir dėl to turime sukurti tas e, galimybės keistis patirtimi e, tarp e, vyrų ir moterų teisininkų ir teisininkių. Mes iš komisijos tikimės labai daug šioje srityje ir tikimės, kad čia tikrai pasieksime dar nemenkų rezultatų ateityje. Ačiū. Dar kartą suteikiu žodį poniai Georgijevai, nes daugiau nėra norinčių kalbėti. Taigi, prašyčiau pabaigti šias diskusijas. Much, um... Dėkoju, pirmininkė. Pastabos, kurios buvo išsakytos, iš esmės atitinka komisijos ketinimus. Tai yra siekti kurti tam tikrus tinklus šios srities profesionalams, gerinti jų įgūdžius, gebėjimus, taip pat sukurti tam tikrą platformą skirtą mokymams nacionalinių, regioninių, europinių lygių ir įtraukti į šią platformą kitus tinklus, pavyzdžiui, Europos Teisės akademija, e, taip pat administracinių teismų asociacijos atstovus ir kitas asociacijas bei institucijas. Kitas svarbus dalykas yra koncentruotis į ateitį, galvoti apie ateitį. Taigi, svarbus klausimas yra, kaip reikės gyvendinti tas programas, kurios bus pasiūlytos 2011-aisiais ir taip pat kaip būsimus pasiūlymus traukti į kitą finansinę perspektyvą. Trečias dalykas. Tikrai džiaugdamasi informuoju parlamentą, kad Liepo 16 dieną pradės veikti Eurojustis portalas, tai yra Europos generalinių prokurorų tinklo portalas. Tikrai džiaugiuosi šią naujieną. Tai bus tikrai labai gera, naudinga priemonė ir ji bus svarbi ne tik geresniam Europos teisės įgyvendinimui, tai taip pat bus labai svarbu mūsų piliečiams, nes jie galės pasinaudoti kolektyviniais tam tikrais kolektyviniam pažangiom priemonėm, naujovėm. Pirmininkė, norėčiau tuo ir baigti savo pasisakymą. Tai buvo, jūs šiandien pirmininkavote posėdžiui pirmą kartą ir jums tikrai puikiai sekėsi. Mes pradėjome darbą penkios minutės po devinių ir panašu, kad mums pavyks darbą baigti penkios minutės iki vidurnakčio. Ir leiskite dar padė, padėkoti jums už tai, kad mane pakvietėt ir dar kartą noriu palinkėti jums visokiojopos sėkmės jūsų busimam darbė ir tikiuosi, kad dirbsite taip pat sėkmingai kaip ir šia, šiandien. Ačiū, ponia komisijos narė. Aš norėčiau, kad Europos parlamento ir komisijos darbas ir toliau būtų toks veiksmas.